Certo, bene. Cari colleghi, possiamo iniziare la procedura di voto. Kolegos, galbūt galėtumėm pradėti jau balsavimo procedūrą. Kalbėsime apie finansų sektoriaus įtaką valstybių narių gynybos sektoriui. Pranešėjas ponas Lyzė, pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Penkioliktasis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 16, 17 ir 15 kas už, kas prieš susilaikė priimta. Antrasis kompromisinis e, pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė priimta. 23 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 24, 25 identiški, kas už, kas prieš susilaikė priimta Atmesta. 29 kas už. Atsiprašo pirmininkas. Dėl 26 balsuojame kas už. Kas prieš. Susilaikė. Atmesta. 27 kas už. Kas prieš. Susilaikė. Neaišku, todėl reikėtų balsuoti elektroniškai. Dėl 27 pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Aštuoniolika už, dešimt prieš. Maro balsuoja už, taigi 19 už, 10 prieš, priimta, 28 už. Jūs teisus atkrenta 28, 29 prieš susilaikę pri, atmesta. Trečias kompromisas už, prieš susilaikė priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš susilaikė priimta. 39 už, prieš susilaikė atmesta. 40-41 už, prieš susilaikė atmesta. 42 už, 40-41 norime patikrinti elektroniškai. Prašom balsuoti kortelėmis. Chiusa votazione. Baigiame balsuoti. 20 už, 5 prieš. Aišku, kada, e, e atsiprašau, atmesta. 42 dar kartą. Kas už? kas prieš, susilaikė, priimta. 43 už. 43 atskrenta pirmininkas atsiprašus. 5 kompromisas už, prieš susilaikė, priimta. 51 kas už, prieš susilaikė, atmesta. 52. 51 tikriname elektroniškai, balsuojame. Chiusa la votazione. Baigėme balsuoti. 20 už, prieš 17 už atmesta. 52 e, už prieš susilaikė priimta. Šeštas kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 59 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 60 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 62, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 62, kas už, prieš susilaikė atmesta. 63, kas už, prieš susilaikė atmesta. 64, kas už, prieš susilaikė priimta. 65, kas už, prieš susilaikė atmesta. 66 kas už, prieš susilaikė atmesta. 67 kas už, prieš susilaikė atmesta. 68 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 71 kas už, kas prieš susilaikė priimta. 72. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Septintas kompromisas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 82. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Bene, riprendiamo, c'è stato un errore, eh, 70. Iš naujo balsuokime, nes klaida įvyko. 73 dvi dalys. Pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 74, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 75, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 83 kas už, prieš susilaikė priimta. 8 kompromisas kas už, prieš susilaikė priimta. 90 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 91 kas už, prieš susilaikė atmesta. 93. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 94. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 96. Kas už, prieš, susilaikė. Neaišku, tikriname elektroniškai. 96 pakeitimas. Balsuokime. Chiusa la votazione. Baigiame balsuoti. Atmesta dviejų balsų skirtumų. 20-22. Tiksliau 23, nes ponas Mauro irgi balsavo prieš. 97, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 98, kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. 99 už prieš susilaikė priimta. Šimtasis, kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Pakeitimas žodžių numeris 2, kas už prieš susilaikė a, priimta. 101, kas už prieš susilaikė. Manau, kad atmesta, bet nesu 100 procentų tikras. Balsuokime elektroniškai dėl 101 pakeitimo. Baigime balsuoti elektroniškai. 23 e, prieš 20 už atmesta. 24 tiesą sakant, Maurai skaitant. E, devintas kompromisas, kas už prieš susilaikė priimta. 107, kas už prieš susilaikė priimta. 108, kas už prieš susilaikė atmesta. 110, kas už prieš susilaikė atmesta. 111, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 112, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 113, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 114 už, prieš, susilaikė, priimta. 115 už, prieš, susilaikė, atmesta. 116 už, prieš susilaikė atmesta. 117 kas už, prieš susilaikė priimta. 119 už, prieš susilaikė atmesta. 10 kompromisinis kas už, kas prieš susilaikė priimta. 11 kompromisinis kas už, kas prieš susilaikė priimta. 131. Kas už prieš susilaikė atmesta. 132. Kas už prieš susilaikė atmesta. 133. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 134. Kas už, prieš susilaikė priimta. 135. Kas už, prieš susilaikė atmesta priimta. 136 už, prieš, susilaikė, atmesta. 15 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 138 pakeitimas. Minutėlė. Taip, 138 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 18 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 12 itre pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 149, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 150, kas už, prieš, susilaikė, atmesta Priimta. 151. Kas už? Atkrenta, atsiprašau, pirmininkas. 152. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. 153. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. 154. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. 155 Ar norime patikrinti? Ne. Norite 154 pakeitimą tikriname elektroniškai, pradedam balsuoti. Chiusa votazione elettronica. Baigiame balsuoti. 23 e, prieš 21 už nepriimta. 155 už prieš susilaikė priimta. 14 kompromisnis, kas už prieš susilaikė priimta. 161. Kas už, prieš, susilaikė priimta. 162. Kas už, prieš, susilaikė neaišku. Balsuojame kortelėmis dėl 162. Prašom balsuoti. 162. Chiusa la votazione. Baigiame balsuoti. 23 e, už, 20 prie, 23 prieš 20 už atmesta. 163 už prieš susilaikė priimta, 164 už prieš susilaikė. Man atrodo atmesta. 165 už prieš susilaikė atmesta, 166 už prieš susilaikė atmesta, 167 už prieš susilaikė priimta. 168 už prieš susilaikė atmesta. Trečiasis itre pakeitimas, kas už prieš susilaikė priimta. Šešioliktasis kompromisinis už prieš susilaikė priimta. Dvyliktasis kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. 176. Kas už? Prieš. Susilaikė. Man atrodo, atmesta. 177. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 178. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 182. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 13. Kompromisas dvi dalys. Pirma dalis Atsiprašo pirmininkas, tik balsuojame dėl 182 kortelėmis. Chiusa la votazione. 26 a 19 respinto. Balsavimas baigtas, atmesta. E, treč, 13 kompromisas, dvi dalis, pirma dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 186. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 187. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 189. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 17. Kompromisas. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 191, 192 yra identiški, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 194, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 195, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 196, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 197, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, 198, kas už, prieš, susilaikė, priimta, 199, kas už, prieš, susilaikė, priimta, 200, 201, 202, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, 204, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 205, 206, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 207 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 208 už, prieš, susilaikė, atmesta. 209 už, prieš, susilaikė, priimta. 210 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 211 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 214 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Žodinis pirmas pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias už, prieš prieš, susilaikė, priimta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Penktas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Šeštas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Ar norėtumėte pasisakyti prieš baigiamąjį balsavimą? Prašom. Ačiū už sutiktą žodį, aš tik norėjau atkreipti dėmesį į tai, kad mūsų a, frakcijoje kyla daug prieštaravimų, dėl to mes norime pateikti mažumos a, pranešimą. Voto finale elettronico aperto. Ačiū, atsižvelgsime jūsų pastabą, taigi galutinis elektroninis balsavimas. Balsavimas baigtas, tačiau du žmonės nebalsavo, nepaisant to balsavimas baigtas, 40 už, 6 prieš, patvirtinata, sveikiname pranešėją. Honorevole Lizek, prego. Pone Lizek, prašom. Like to, to Aš norėčiau padėkoti visiems uh, e, sėdė pakomitečio ir užsienio reikalų komiteto nariams, ypač šešėliniams pranešėjams, rengiant šį darbą. Ačiū. E, aspettiamo due minuti in attesa del. Ačiū siūlyčiau dabar palaukti keletą minučių, kol atvyks ponas Sikorskis, Lenkijos užsienio reikalų ministras, kuris turėtų atvykti pas mus jau netrukus. Dear colleague, please sit down. We are to... Kolegos, prašyčiau užimti savo vietas. Turėsime pradėti kitą posėdžio dalį. Norėčiau pasveikinti Lenkijos užsienio reikalų ministrą Radoslavą Sikorskį. Jis į mūsų komitetą, užsienio reikalų komitetą atvyksta pirmą kartą. Ministrė, jūs tikriausiai kalbėsite apie plėtrą, apie plėtros politiką bei Lenkijos kaip ir menkančios šalies prioritetus. Ir visiškai neseniai mes svarstame Europos demokratijos fondo steigimo idėją. Jūs tikriausiai taip pat mus informuosite apie užsienio reikalų tarybos posėdį vykusi lapkričio 14 dieną, kurio metu buvo aptarta daugybė klausimų Afganistano, pietų kaiminystės klausimai, Irano dalykai ir kiti. Taigi nenorėčiau e, trukdyti visų mūsų brangaus laiko ir norėčiau paprašyti jūsų laikytis 15 minučių termino, kad galėtume vėliau jums užduoti klausimus. Ačiū. Mr. President, honorable members, I was very glad to be... Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, labai e, džiaugiausi turėjęs galimybę su jumis sustikti vasario mėnesį. Ir dabar e, labai smagu matyti, kad e, Lenkija dar turi visą mėnesį pirmininkavimo tarybai. Kaip žinote, ES pateko į sudėtingą istorijos kryškelę. Tačiau mes, Lenkai, manome, kad visų problemų sprendimas yra susijęs su didesnė Europos įtaka. Mes manome, kad prie to jau prisidėjome. Pavyzdžiui, kai sudarėme dėrybas kai baigėme dėrybas dėl e, šešių dokumentų paketo. Spalio mėnesį per Europos vadovų e, tarybos susitikimą ir finansų ministro susitikimą buvo priimta daug žingsnių dėl e, finansų stabilumo užtikrinimo, dėl geresnės valdysenos. E, apibrėžėme bankų rekapitalizavimo sektorių, valdysenos struktūrą ir keletą kitų veiksmų. Mūsų tikslas - sukurti patikimesnę, konkurencingesnę ir stipresnę ES. Žinoma, viena iš e, svarbiausių šio proceso dalių yra eurozonos sustiprinimas, o kitas svarbus e, elementas yra mūsų plėtros, mūsų bendruomenės plėtra, e, kaiminystės politikos sustiprinimas, turiu galvoje rytų politiką, e, kaiminystės politiką ir Europos demokratijos fondą. Taip pat e, turime kalbėti ir apie energetinę bendryją. E, Per pasarąsią savaitės buvo kalbama nemažai apie ES plėtrą kaip mūsų dabartinių problemų priežastį. Aš turiu pasakyti, kad su tuo nesutinku. 12 naujų valstybių narių įstojimas po 2004 metų, mano nuomonė, prisidėjo prie senųjų valstybių narių gerovės ir ekonominio klėstėjimo ir taip pat prie naujųjų valstybių narių gyvenimo lygio gerinimo. Mes paskaičiavome, kad priekybos e, mastai tarp vakarų Europos ir naujųjų valstybių narių išaugo maždaug tris kartus ir prisidėjo bent jau pusę procento prie BVP augimo senosiuose valstybėse narėse galima būtų pateikti priešingą argumentą ir sakyti, kad rinkos išaugimas vakarų Europai uždelsė e, ar tiesiog atidėjo tą momentą, kai um, būtų įtvirtinta socialinės gerovės valstybė. Europos parlamentas e, plėtros ir kaiminystės politiką visuomet uh, E, laikė kaip prioritetinius diskusijų klausimus. Pirmininkaudama Lenkija parengė gerą tekstą dėl asociacijos e, su e, Kroatija ir aš tikiuosi, kad parlamentas pasirašys tą dokumentą. Kroatija tarnauja pavyzdžių kitoms vakarų Balkanų valstybėms. Jūs žinote, kad tos šalis turi tenkinti tam tikras jiems keliamas sąlygas. Per tarp vyriausybinę konferenciją spalio mėnesį mes baigėme du dėrybų procesus uh, skirsnius su Islandija svarstyti. Tęsiasi ir dėrybos su Turkija, tačiau, kaip žinote, Ankara dar turi tenkinti Europos komisijos nubrieštus kriterijus. Toms valstybėms, kurios dar negali įstoti į Europos Sąjungą, uh, mes. Uh, E, sukūrėme Europos kaiminysės politikos perspektyvą, įskaitant rytų partnerystę. Mūsų tenkina Varšuvos rytų partnerystės vadovų susitikimas, e, kuriame buvo pripažinta, pripažinti ES kaiminių siekiai ir buvo sustiprintos priekybos dėrybos. Taip pat buvo prisidėta prie vizų sistemos liberalizavimo. Spalio mėnesį ministrui Griščenko buvo tiesiai šviesiai pasakyta, ką Europos parlamentas galvoja apie įvykius Ukrainoje. Mūsų nuomonė Julijos Timošenko e, nuteisimas neprisideda prie demokratijos gerinimo e, valstybėje. Mes stengiamės, kad e, Kijevo pozicija pasikeistų. Manome, kad dabar e, reikia ieškoti ryštingesnių priemonių, e, perteikti savo poziciją e, tvirtai Europos, Ukrainos vyriausybei. Be to buvo pradėtos e, išsamios dėrybos su Gruzija ir Moldova dėl e, asociacijos ir bendradarbiavimo sutarčių. Ukraina ir Moldova e, buvo pasiekusios daugiausia pažangos įgyvenant veiksmų planams vizų e, sistemoje ir manome, kad dėl to jos nusipelno atlyginimo. Taip pat prisidėjome prie kaiminių valstybių e, korupcijos lygio mažinimo, viešosios administracijos gerinimo ir panašiai. Neseniai sukurta Varšuvoje rytų partnerystės e, e, valstybės valdymo akademija. E, tai nusipelno mūsų dėmesio. Norėčiau paminėti vieną iš problematiskiausių mūsų kaiminių - Baltarusiją. Praėjusiu metu gruodžio 19 dieną dėja paaiškėjo, kad toje valstybėje dar yra ženklių uh, e, trūkumų. Ponas Lukašenko e, sakė, kad e, ta data bus e, įvykių pakreipimo kita kryptimi data, tačiau taip neatsitiko. Ir rinkimai vykę tą dieną neatspindėjo vis, pilietinės visuomenės balso. Mes tikimės, kad taip, tai nesitęs visą laiką. Mes turime išlaikyti savo sankcijas taikomas Baltarusijai, tačiau reikėtų imtis ir paskatų Baltarusijai uh, E, pakeisti tipinį elgesį. Galvojame apie e, pagalbos paketą būsimai demokratiškai Baltarusijai, kuri atsigaus, kai tik bus paleisti politiniai kaliniai ir Baltarusija negryžtamai ir tvirtai atsistos į demokratijos kelią. Reformų procesos ir ES finansinės ir techninės pagalbos programos turi būti gerai subalansuotos, kad e, Baltarusijos administracija būtų skatinama eiti link demokratijos ir įtraukti pilietinę visuomenę. Žinau, kad pilietinė visuomenė Baltarusijoje jau yra pakankamai brandi. Manau, kad jūs galite suvaidinti labai svarbu vaidmenį formuojant tokias programas. Taip pat mes norime prisidėti ir prie Rusijos e, pastangų tapti Europos labiau, labiau europietiška ir suartėti su ES. Bendrame Lenkijos ir Vokietijos laiške, ypatingai įgaliotiniai, mes išreiškėme tokias uh, um, tokią paramą, sakėme, kad remiame ponios Eštant pastangas skatinti santykius, gerinti santykius su Rusija. Per pastarąją užsienio reikalų ministrų tarybą apie partnerystę su Rusija buvo kalbama. Partnerystė su Rusija turi būti pagrista konstruktyviu e, veikimu ir demokratiją. Rusijos įstojimas į pasaulio priekybos organizaciją yra dar vienas palankus žingsnis. Džiaugiamės, kad Rusija ir Gruzija sugebėjo įveikti e, kliūtis ir patekti į tą organizaciją. Bendradarbiavimas su Kaliningrado sritimi atneš naudos ir ES, ir Rusijai. Bus skatinami e, santykiai tarp uh, e, pavienios menų Ir e, žinome, kad e, bus taikomi Šengeno valstybių standartai ir e, tokiu būdu gerinami santykiai tarp to regiono ir ES. Lenkija yra pasirengusi pakeisti 2006 m. 1931 reglamentą dėl pasienio prekybos. Manoma, kad tai bus labai naudinga. Kaliningrado sritis yra išskirtinė ir didžioji dalis e, valstybių narių e, tam pakeitimui pritarė. Mes džiaugiamės, kad Europos parlamentas taip pat prie to prisidėjo. Tikimės, kad e, Europos parlamente, o vėliau taryboje vyksantis balsavimas leis užbaigti dėrybas dėl to teisės akto. Mes vėlėmės, kad tai sugebėsime padaryti dar baigiant Lenkijai pirmininkauti tarybai ir kitą mėnesį bus pasirašytas susitarimas su Rusija dėl priekybos per sieną. Remdami pasikeitimus rytų Europoje mes turime nepamiršti ir visos įvykių audros vakarų Afrikoje, ypač pastaraisiais pastarosiomis dienomis Tahyrio aikštėje. Europos kaiminystės politika e, ir partneriški ryšiai leido Europos Sąjungai įsitraukti į įvykių tame regione e, sureguliavimą. Tam yra sukurtas ir Europos demokratijos fondas, kuris yra lanksti priemonė leidžianti labai greitai sureaguoti ir padėti tiems, kurie taikiai kovoja už e, pasikeitimą link demokratijos. Neseniai poniai Ešto nusistame laiške mes e, pasiūlėme e, patvirtinti dabartinio ES fondo modus operandi. Tas fondas turi būti traktuojamas kaip tarptautinis fondas, e, kurį finansuoja ES valstybės narės ir ES institucijos toks fondas bus e, įtvirtintas, kai bus pasirašyta steigiamoji deklaracija. E, jos signatarai bus valstybės e, labiausiai inicijavusios tokio fondo steigimą ir tikimės, kad taryba dar pirmininkaujant Lenkijai sugebės tokio fondo įsteigimą patvirtinti. Mes esame labai dėkingi Europos parlamentui už indėlį į diskusiją apie Europos demokratijos fondo steigimą. Galiausiai turiu pasakyti, kad Lenkija labai aktyviai prisidėjo prie ES energetikos politikos išorės matmens. Esame dėkingi už tvirtą Europos parlamento balsą šioje diskusijoje. Energetinės bendruomenės sutartis turi būti išplėsta ir pagilinta. Tai yra pagrindas mūsų santykiams su kaiminėmis. Ateities e, Turkijos, Armenijos ir Azerbaidžiano prisijungimas prie energetinės bendruomenės prisidėtų prie energetinio saugumo užtikrinimo. Dujų e, tiekimo ir e, š, š, dujų tiekimo šaltinių ir kelių diversifikavimas prisidėtų taip pat prie saugesnės energetinės aplinkos. Kaip aš jau pabrėžiau per paskutinį susitikimą su jumis, e, turėtume galvoti ir apie šelfinių dujų potencialų išnaudojimą tuo pat metu apsaugodami aplinką. Šelfinių dujų e, eksploatavimas leistų e, išspręsti energetikos problemas, prisidėti prie klimato kaitos mažinimo ir užtikrintų ES energetinį saugumą geriau negu tai turime dabar. Todėl Europos e, valstybės demonstruoja, aišku, susidomėjimą šią temą. Tiek aš galėjau pasakyti apie šiandienos padėtį. Lenkijos pirmininkavimo dar neįgyvendinti planai turės būti realizuoti iki metų pabaigos ir mes tikimės bendradarbiavimo su jumis. Ačiū. Grazie, signor ministro. Iniziamo. Dėkoju ministrui. Pradėkime nuo klausimų. Daugybė kolegų paprašė žodžio užduoti klausimą. Aš tikrai turėsiu riboti jums skirtą pasisakyti laiką kad galėčiau suteikti visiems galimybę pasisakyti. Ponas Salafranka, EPP koordinatorius, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, sveikinu Jūs atvykus pas mus. Pone ministrė, EPP frakcijos vardu norėčiau pasveikinti Jūs atvykus į posėdį, sėdžiu kaip tik prieš Jūs. Šalia padėkos norėčiau užduoti Jums ir keletą klausimų. Prieš keletą mėnesių Lenkijai pradėjus pirmininkauti Europos tarybai, Jūs padarėte keletą pareiškimų dėl Lenkijos ir Ispanijos. Jie buvo šiek tiek keisti. Galbūt Jūs galėtumėte patikslinti savo poziciją dėl konkrečių sankcijų Baltarusijai. Aš taip pat norėčiau paklausti jūsų um, apie pasitraukimo iš Afganistano terminus. Aš suprantu, kad jūs kalbate apie pasitraukimą 2014-aisiais. Ar ketinama laikytis šio termino, ar jį ketinama atidėti? Jūs prieš tapdamas užsienio reikalų ministru buvote gynybos ministru ir esate susipažinęs su šia sritimi. Kaip Jūs manote, ar galėtumėte pristatyti savo viltis ir savo planus? Ir aš kalbu čia apie Jūsų vyriausybės planus. Bent jau tai, kaip jie atrodo šiandien. Galiausiai turime Eurolat parlamentinę asamblėją ir aš norėčiau jūs paraginti bendradarbiauti su mumis. E, su mumis taip pat yra ir ponas Satajani, ir ponia Ashton, ir mums tikrai reikėtų ir tarybos atstovo, arba jūsų, arba jūsų kolegos, kad prisijungtų prie Eurolat. Galiausiai noriu pasveikinti Lenkiją kaip pirmininkaujančią valstybę ir norėčiau padėkoti dėl tos pažangos, kuri buvo pasiekta. Dėkoju ponui Salafrankai, dabar ponas Vygenin socialistų frakcijos koordinatorius. Dvi minutės jums prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, užsienio reikalų ministrė. Aš norėčiau padėkoti Jums asmeniškai ir Lenkijai, kaip pirmininkaujančiai šaliai. Visi kalbėjo apie ES patiriamus sunkumus, apie ES galimą žlugimą. Tuo metu Jūs pradėjote kalbėti apie poreikį sukurti daugiau Europos, apie tai, kad Europą reikia integruoti ir kad reikia kreipti dėmesį ne tik į valstybės narės, bet ir kaiminės šalis, kad būtų rasta nauja kryptis Europai, ypač ekonomikai. Pirmasis mano klausimas būtų toks. Mes esame susirūpinę dėl tam tikrų tendencijų taryboje. Konkrečiai kalbu apie plėtros mažėjantį entuzijazmą. Ar galėtumėte mus informuoti apie ES kryptį, kur link mes judame, kokiosgi yra nuomonės taryboje plėtros klausimo. Ir kitas dalykas, kas yra galvojama apie Serbijos kaip šalies kandidatės statusą ir apie Juotkalnyje. Kitas klausimas yra susijęs su Egiptu ar ES planuoja skubių iniciatyvų pasiūlyti reaguodama į dabartinius įvykius Egipte? Ir kaip manote, kaip ES galėtų prisidėti prie tvarkos atstatymo Egipte ir demokratinių reformų paskatinimo Egipte, ypač turint omenyje artėjančius rinkimus, kurie turėtų pra būti pradėti jau šią savaitę. Ir galiausiai mano pastabos dėl skalūninių dujų. Socialistai tikrai nepasisako su didžiuliu entuzijazmu apie skalūno dujų išgavimą. Taigi šis klausimas bus svarstomas tiek Europos parlamente, tiek kitose e, institucijose, bet mes manome, kad tai kelia ypatingai didelę grėsmę aplinkai. Dėkoju dabar ponas DAF. Dvi minutės jums. Ačiū. Pone pirmininkė, labas rytas visiems, labas rytas ministrė. Jūs buvote tas asmo, kuris pasirašė penketo laišką, žymaus penketo laišką dėl saugumo ir gynybos politikos. Ir jūs skatinote arba raginote ponę Ashton įgyvendinti iki galo Lisabono sutarties nuostatas šioje sferoje. Kokįgi jūs gavote atsakymą iš ponios Ashton? Ir norėjau paklausti, ar toliau vyksta susirašinėjimas arba bendradarbiavimas, bendravimas tuo klausimu. Toliau. Atrodo, kad atėjo laikas dar kartą pradėti kalbėti apie sutarties keitimo galimybės. Gal norėtumėte pakomentuoti Lisabonos sutartį ir joje numatytas nuostatas dėl BSGP. Kaip Jūs manote, ar dėrėdamėsi dėl sutarties mes galėtume suteikti poniai Aštin tam tikrų politinių iniciatyvų. Ačiū. Dabar uh, Atkins. Dvi minutės jums taip pat, prašom, ponė. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš turiu du bendro pobūdžio klausimus. Uh, Pirmiausia, jūs užsiminėte apie artimuosius rytus, tai yra susijęs su Egiptu, tačiau artimieji rytai tai yra ir Palestina bei Izraelis. Mes palaikome ryšius su Izraeliu ir aš norėčiau sužinoti, ar mes ketiname paspausti Izraelio vyriausybę ir paskatinti ją suprasti, kokias problemas kelia gazos blokada, taip pat ir naujų gyvenviečių statyba nepaisant Junktinių tautų saugumo tarybos rezoliucijų. Europos Sąjunga moka pinigus, teikia lėšas, tačiau ji nėra pagrindinė žaidėja regione. Taigi aš norėčiau, kad jūs pakomentuotumėte Palestinos paraišką, kad būtų pripažinta pripažintas jos valstybingumas ir ką jūs galvojate apie tolesnę eigą dėl Palestinos klausimo, dėl balsavimo jungtinėse tautose. O kitas mano klausimas yra labai paprastas. Aš norėčiau sužinoti, ar Lenkija vis dar siekia prisijungti prie eurozonos. Ačiū. Dėkuoju ponui Atkins. Dabar ponas Šulcis, dvi minutės. Sveiki atvykę ponė ministrė. Norėčiau pasveikinti Jūs Žaliųjų frakcijos vardu mūsų komitete ir ačiū už šią politinę apžvalgą, kurią pateikėte. Taip pat ir Jūsų ryštą bei darbus ES užsienio politikos rytyje. Norėčiau atskirai padėkoti už tai. Jūs kalbėjote apie e, Jūsų ir ponios Ešton pasirašytą laišką, kuriame kalbama apie tai, kad e, e, Rytų partnerystė turėtų būti susijęjama su strateginė partnerystė su Rusija. Vadinasi, mes periname į kitą ES e, užsienio politikos lygmenį. Ir taigi, gal galėtumėt pakomentuoti šį, šią partnerystę. Nes Rusija vis dėlto nenorėjo dalyvauti rytų partnerystės programoje, nes ji vis dar nori e, siekti savo imperinių tikslų. Taigi, kaip jūs įvertinate dabartinę situaciją? Kitas klausimas susijęs su Ukrainos situacija. Taigi, ką jūs manote apie asociacijos sutartį su Ukraina, nes vis dar yra tam tikrų abejonių dėl teisinės valstybės principų laikymosi šioje valstybėje. Čia aš konkrečiai turiu omenyje e, e, Timošenko bylą. Ir ar jūs reikalausite, kad e, ponė Timošenko būtų paleista? Ačiū, ponė Šulcija. Ponai Meriui kalba koordinatoriui. Ačiū, ponė pirmininkė, e, ponė ministrė. Atrodo, kad jūsų e, pranešime nėra atsižvelgiama į didžiulę krizę, kuri yra dabar apėmusi visą mūsų europinį projektą. Visų pirma, atsižvelgiant į ekonominę situaciją, nes ekonominė situacija vis dar prasta ir nesikeičia gerąją pusę. Be to, Kaiminysės politika buvo suprantama taip, kaip priemonė padidinti mm, ekonominį augimą bei didinti socialinę sąnglaudą. Tačiau šių tikslų nepavyksta pasiekti. Aš nemanau, kad šios tikslus mes galėsime pasiekti ir ateityje, nes dabar kalbame apie dviejų greičių Europą ir mūsų frakcija nesutinka e, su šia dviejų greičiau Europą. Tačiau e, jeigu mes nieko nenuveiksime mūsų rinkose, tai mes vis dar toliau išgyvensime krizę. Vadinasi, mums reikia kitų priemonių, kurie paspartintų socialinę ir teritorinę sanglaudą, kad nebūtų dviejų greičių Europos, nes taip tik tai mes sukursime neligybę visoje Europoje. Aš e, tikiuosi, kad kaiminystės politika turėtų kelti uh, Grįžtesnius reikalavimus, e, pavyzdžiui, sudarant e, asociacijos e, sutartis, ypač gerbiant žmogaus teisės. O Tahryro aikštėje, dabar grįžtant prie Egipto, mes matome, kad žūsta žmonės ir karinė hunta nenori paleisti valdžios iš savo rankų. Todėl aš manau, kad mes turime daryti didesnį spaudimą, kad būtų keičiama konstitucija, kad būtų laikomasi uh, E, pagarbos žmogaus teisėm ir kad e, karinė hunta neliktų valdžioje. Dabar kitas dalykas tai yra Kosovo problemos. Kaip Jūs matėte iš Digmatė pranešimo, e, kuriame kalbama apie savališkai pasiskelbusi ministrą pirmininką ir apie karus tarp įvairių etninių grupių Kitas dalykas e, - Kipro Respublikos klausimas. Čia turėtų būti e, keliama daugiau reikalavimų Turkijai, kad e, Turkija atsisakytų savo kolonizacinės politikos šiaurės Kipre ir kad patrauktų savo kariuomenę. Ačiū. Dabar baigsime pirmąjį klausimų raundą. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū gerbiamas ministrė. Mano klausimas iš esmės yra susijęs su tuo, ką jau sakė ponas Alafrank ir DAF dėl bendrosios saugumo ir gynybos bendruomenės. Jūs ir ypač pirmininkaujantį Lenkiją nuolat akcentavote tikslus, kuriuos e, pritar, kuriuos pritardavo ir Europos parlamentas. Turiu galvoje saugumo politiką ir jūsų partnerystė su Vaimaru plus Ispanija ir Portugalija. Siekiant to tikslo, e, lapkričio 14 dieną buvo pateiktas pasiūlymas, kuris yra blokuojamas labai didelė dalimi. Aš tai vardinčiau kaip valstybių narių ideologinį blokavimą, turiu galvoje 20 e, iš 27 valstybių ir jeigu tai nebus išjudinta, tai jūsų tikslai negalės būti gyventi. Kaip jūs galvojate rasti realistiškesnių priemonių išjudinti reikalus, nes e, dėl biudžeto e, apribojimų dabar mes turim daugiausia galvoti apie e, gynybos finansavimo dvipusiškumą. Ir ačiū, jeigu jūs galėsite pristatyti ko, būdus, kuriais jūs galvojate eiti į priekį. Ačiū, ponė Danžan. Dėkuoju, dabar suteiksiu žodį ministrui. Jeigu galėtumėte kalbėti tik 10 minučių, būtų puiku. Thank you, Mr. President, and thank you for the questions, but... Um... Ačiū. Pone pirmininkė, dėkoju už užduotus klausimus. Tikiuosi, kad suprasite mane. Aš juk nesu vyriausiasis įgaliotinis. Ir pagal Lisabonos sutartį aš esu apribuotas tam tikrų nuostatų skirtų pirmininkaujančiai šaliai. Taigi aš atsakysiu kaip pirmininkaujančios šalies atstovas. Pirmininkaujanti šalis yra atsakinga už plėtrą. Iš dalies aš atsakysiu ir į klausimus kaip Lenkijos užsienio reikalų ministras. Ponas Danžan, manau, atsakė ponui Daf į jo pateiktą klausimą. Čia kalbu apie gynybos klausimą. Lenkija norėjo imtis greitesnių ir didesnių veiksmų bei žingsnių, bet mes esame bendryje, nors iš esmės mes turėtume galvoti apie tą kaupimo ir dalymosi iniciatyvą, ypač tokiais sudėtingais finansiniais laikais, kai yra mažinami ir gynybai skirti biudžetai. O Europos gynybos agentūra numatė, manau, 15 sričių, kuriuose lėšos būtų, galėtos, būtų galima panaudoti veiksmingiau. Taigi aš pradėsiu nuo klausimų, kurie buvo užduoti paskiausiai. Visiškai sutinku su ponu Meir. Mums reikia ieškoti sprendimų 27 valstybių ES. Turime stiprinti bendrijos procedūras. Mes, kaip pirmininkaujantį šalis, esame sutarčių priežiūros institucija ir bendrijos metodų įtvirtinimo institucija. Mes taip pat nenorime, kad mus valdytų finansų rinkos. Bilo Klintono kadaise buvo paklausta, kuo jis norėtų tapti, jeigu jam pavyktų reinkarnuotis. Tuomet jis sakė, kad jis norėtų būti obligacijos rinka, kadangi tada galėtų valdyti visą, gyven... E, visą pasaulį. Iš tiesų, rinkos vertina mūsų patikimumą. Tokia yra realybė. Pavyzdžiui, Lenkijoje ir aš tuo didžiuojuosi mes ėmėmės iš ankstinių priemonių sustiprinti savo patikimumą. Ir mūsų valiutai nekyla didelė grėsmė. Ne viena tarptautinė finansų institucija Lenkijoje nenukentėjo. Mes kasmet nuosekliai fiksuojame augimą ir naujoji mūsų vyriausybė visiškai neseniai pasiūlė griežtų priemonių paketą, kuris toliau sustiprins mūsų finansus. Taigi mes nurijome tą piliulę, mes padidinsime pensinį amžių tiek moteriams, tiek vyrams. Moterų pensinis amžius pailgės septyneriais metais. Mes taip pat esame įsipareigoję įgyvendinti kriterijus, kad prisijungtume prie euro zonos. Todėl mes labai griežtai kontroliuojame savo finansų situaciją. Taip, mes vis dar norime prisijungti prie euro, mes esame įpareigoti sutarties ir kai mes būsime pasirengę, kai ateis tinkamas laikas, mes įsivesime eurą. ponui Šulcui dėl santykių su Rusija. Aš manau, kad reikėtų vadovautis griežta teisinė baze, sprendžiant šį klausimą. Ir mes tikimės, kad komisija paspartins dėrybas dėl partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties, nes komisija turi vienbalsiai patvirtintus įgaliojimus tęsti šias dėrybas. E, vėlavimai yra susiję su Rusijos pastangomis prisijungti prie pasaulio priekybos organizacijų. Ir dabar mes manome, kad dėrybos bus atnaujantos. Mes tikimės, kad ratifikuosime ambicingą, detalų dokumentą ir žinosime tiksliai, ko vieniems iš kitų tikėtis. Dėl Ukrainos. Mes manome, kad asociacijos susitarimas pakeistų Ukrainą. Ukraina perimtų 60 procentų ES teisino ir tai būtų didžiulis laimėjimas tiek Ukrainai, tiek ir mums. Aš asmeniškai tikiu dėrybų proceso vientisumu jeigu mes derimės dėl transporto priemonių, sunkvežimių, tarkime, apie kilmės pavadinimus. Tai yra svarbi dėrybų dalis. Vėliau visos institucijos, taip pat ir Europos parlamentas stebės, ar Ukraina laikosi asociacijos susitarimo nuostatų ne tik konkrečiais klausimais, bet ir demokratijos bei teisinės viršenybės srityse. Tačiau, kad galėtume įsitikinti, kad Ukraina laikosi tokių principų ir standartų, pirmiausia, turime dėl jų sutarti. Taigi, jeigu mums pavyktų parafuoti susitarimą, tai būtų geras pasiekimas. Ir žinoma, Ukrainos valdžia turėtų stengtis laikytis susitarimo nuostatų. Žinome, kad Ukrainoje situacija yra atitinkama ir galiu tik pasakyti, kad pats šiandien vyksiu į Ukrainą. Ponas Atkins klausė manęs apie spaudimą Izraelio atšvilgių. Aš manau, kad šį klausimą reikėtų adresuoti e, poniai Ashton. Kaip Lenkijos užsienio reikalų ministras galiu pasakyti, kad 88 metais Lenkija pripažino Palestiną ir UNESCO. Mes balsavome pagal ponios Ashton nurodymus. Aš manau, kad ponui DAF aš jau atsakiau. Dėl politinio pobūdžio pavaduotojų aš e, žinau, kad vyksta diskusijos, tačiau konkrečiai į jūsų klausimą šiuo metu aš atsakyti negalėčiau, bet asmeniškai palaikau jūsų pasiūlymą sudaryti ir sudarytą europinį sąrašą kuris būtų pateiktas per rinkimus į Europos parlamentą ir mes pritarsime tokiai idėjai. Ponas Vigenin uždavė labai tinkamą klausimą apie plėtrą. Taip, Serbija bendrauja su Kosovu ir aš tikiuosi, kad bus galimybė per ateinančias kelias savaitės suteikti šalies kandidatės statusą. Mes taip pat labai stengiamės, kad būtų pradėtos dėrybos. Kaip žinia, Lenkija tikrai nori, kad šis darbas būtų baigtas ir kad Vakarų Balkanai galiausiai integruotųsi į Europą. Toliau Egiptas. Egiptas puikiai demonstruoja, kodėlgi mums reikalingas Europos demokratijos fondas. Kaip žinia, Mūsų institucijos e, dirba lietai, o procedūros, kuriamis remintis e, yra skiriamos lėšos, yra be galo sudėtingos. Prireikia ne tik mėnesių, prireikia metų, kol lėšos galiausiai pasiekia gavėją. Dėl to mums yra reikalingos nepriklausomos institucijos, kurios galėtų įsikišti nevyriausybinių organizacijų vardu, tokių nevyriausybinio organizacijų vardu, kurios nėra patvirtintos. Čia kalbu apie ne visai demokratinės šalis. Todėl mums yra reikalinga tokia autonomiška institucija arba fondas. Taigi aš raginu ir prašau jūsų padėti mums įsteigti šią priemonę. Taip, aš suprantu, kad socialdemokratų frakcija neigiamai pasisako apie skalūninių dujų išgavimą, tačiau galiu pasakyti, kad bet koks išgavimas, bet kokių išteklių daro poveikį aplinkai visų technologijų panaudojimas turėtų būti reglamentuojamas, bet kasgi atsitiktų, jeigu Lenkija dabar e, išgauna elektros energiją iš e, anglijas, jeigu mes pereitume prie dujų, emisijos jų lygis sumažėtų, Taigi tai būtų teigiamas poslinkis, kalbant apie aplinkos apsaugos situaciją. Žinoma, visuomet reikia galvoti apie grėsmės ir apie naudą. Ir tos skalūninės dujos iš tiesų neturėtų kenkti aplinkai. Pavyzdžiui, Junktinėse valstijose jau yra didžiulė šių dujų išgavimo pramonė Bet klausimas yra, ar ES žengs žingsnį, ar pasinaudos šiomis technologijomis ir pasirūpins, kad jos būtų saugiai eksploatuojamos, ar kažkas vėl mus aplenks ir šioje srityje. Dėl Afganistano galiu Jums atsakyti tik kaip užsienio reikalų ministras ir buvęs Lenkijos gynybos ministras. Mes dalyvavome Afganistane e, kaip alijanso dalis. Mes pasitrauksime 2014 metais iš Afganistano. Kai dėl ES, aš manau, kad mes turėtume labiau įsipareigoti vystomajai veiklai ir mažinti įsipareigojimus kariniams veiksmams. Mes nenorėtume, kad pasikartotų uh, pastarojo dešimtmečio įvykiai, kai šalis yra paliekama viena. Aš manau, tai pirmas kartas, kai vyriausiai galiotinė paprašė manęs ją pavaduoti. Aš lankiausi Afganistane ir Pakistane šią vasarą. Taip pat buvau susitikęs Stambulo grupėje dėl Afganistano. Mes turime sutarti dėl mandato dėl ilgalaikio susitarimo su Afganistanu. Ir aš manau, kad mes galėsime paskelbti apie tokį susitarimą Bonoje gruodžio 15 dieną. Taigi man skirtas kalbėti laikas e, beveik baigėsi. Noriu ponui Silafrankai pasakyti, kad Lenkijos santykiai su Ispanija yra puikus ir aš manau, kad taip ir bus ateitie, nepaisant to, kas bus valdžioje. Ačiū. Ačiū, panė ministrė, dabar periname prie antro klausimų raundo. Dabar turiu apriboti kalbėjimo laiką iki pusantros minutės, kad visi, kurie užsirašė, galėtų pakalbėti. Taigi, pusantros minutės dabar žodis suteikimas delegacijų vadovams. Taigi, panai Kukanai. Ačiū, panė pirmininkė. Aš kelias pastabas pateiksiu dėl plėtros procesų. Žinote, žinome, kad Lenkija labai pritarė tam, kad būtų plečiama Europos Sąjunga. Aš galiu tik tai jums pritarti, kai jūs sakote, aš galiu tik tai pritarti jums. A, Ir e, galiu e, tik tai pakritikuoti tuos, kurie sako, kad ES e, plėtra yra visų mūsų nelaimės šaltinis. Žinoma, tai netiesa ir statistiniai duomenys tai įrodo. 2011 metai tai yra tie metai, kai mes jau dar siekiame pakankamo, pakankamo progreso plėtros procese. Ir pirmininkaujantys šalis taip pat prisideda prie šio proceso skatinimo. Mes aptarėme dabar Jotkalnyje ir Serbiją. Jūs jau minėjote, kad jos pasiekė tam, tikrų, tam tikros pažangos, tačiau jų pasiekti rezultatai turėtų būti teisingai ir nešališkai įvertinti. Ir tai bus įvertinta tarybos išvadomis. E, dėl Makedonijos aš manau, kad žbūti e, e, per ilgai trunka šis dėrybų procesas ir vertinimo procesas. Taip pat ir dėl Albanija turėtų būti paskatintos bent jau labiau stoti į tą kelią prieartėjom prie ES link. Taigi, ponė ministrė, kaip Jūs manote, koks būtų tarybos sprendimas tinkamiausias būsimam plėtros procesui? Mes e, taip pat e, pritarėme tam, e, kad Lenkija pasinaudoja pirmininkavimu, siekdama išgarsinti ir populiarinti savo šalį. Ir šis būdas mums patinka. Ačiū. Dabar ponas Svoboda pusantros minutės, jis yra pirmininkas darbo grupės su Balkanais ponė pirmininkė, aš esu pranešėjęs Kroatijos klausimų. Mes labai teigiamai balsavome dėl Kroatijos. Mes turime 60 e, e, balsų už, vienas prieš Kroatijos sustojimą į ES. Taip pat aš esu būsimas pranešėjas bendradarbiavimo su Rusija klausimo. Ar jūs galite įsivaizduoti, kad e, e, pasirašymas sutarties e, su PPO padės Rusijai bendradarbiauti aktyviau su ES, būtent taikant asociacijos ir partnerystės nuostatas. Ačiū, ponė Savada, ponė Tanukai, jums žodis. EKR koordinatorius. Aš jau galėtumėt pakomentuoti, ką aš norėčiau pritarti prie e, pono Kukanų. Ar galėtumėt pakomentuoti uh, vakarų Balkanų plėtros situaciją, ypač e, Juotkalnyjas uh, situaciją, kuri, uh, kuris klausimas bus išsprendžiamas per artimiausius kelius mėnesius. ir kada Graikija nepataikys veto Makedonijai dėl jos pavadinimo ir e, kada integruosis šios valstybės labiau į ES. Jūs e, iš esmės, ką, ką jūs turėtumėte, ką jūs e, pasakytumėte dėl Kipro suvienijimo, nors gal tiesiog, tiesiog yra ne jūsų kompetencija, bet jungtinių tautų labiau kompetencija. Uh, E, galbūt reikėtų e, spa, labiau paspausti Turkiją, kad jį lankščiau spręstų šį klausimą, kad pademonstruotų gerą valią. Ir kad, e, ir kad būtų Kipro Respublika, Republikos klausimas išspręstas. Lunaček. Iš esmės e, e, labai e, sudėtinga situacija yra dabar, pavyzdžiui, saugumo taryboje, nes Rusija blokuoja visus sprendimus, sprendžia Sirijos klausimą. Dabar šitas stojimas į PPO kaip tik, yra, kaip tik jautrus momentas Rusijai. Galbūt mes galėtume pasinaudoti šią situaciją Ir galbūt mes paspaudę per PPO galėtume e, priversti Rusiją persvarstyti savo e, poziciją dėl Sirijos. Nes iš tiesų dabar visiškai e, nepritarčiau tam, ką Rusija sako dėl Sirijos ir kokią poziciją jinai išreiškia. Kitas dalykas dėl Bosnijos. Ką jūs planuojate ateityje, kalbant apie misijas? Uh, Mes e, manome, kad iš tikrųjų ten truputį per daug chaoso, per daug pastangų, bet nėra jokios strategijos. E, e, kitas dalykas tai yra finansavimas. Egipte mes priešėdame 4 milijonus. O 850, tai iš esmės, ar tai yra atitinkamas finansavimas, nes mūsų užsienio politika priklauso nuo to, kokią mes strategiją taikome ir kaip mes ją formuojame. Uh, Ir aš bijau, kad mes tarsi kūrėme tarsi Analint e, foktą, kuris, e, fondą, kuris e, iš esmės nebūtų labai naudingas. Ačiū, ponė Bratner. Ačiū, Džiaudžiu, pusantros minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas ministrė. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai ES užsienio politikos įgaliojimai e, buvo perduoti e, vyriausiai galiotiniai poniai Ashton. Norėčiau paklausti, koks lieka pirmininkaujančios valstybės vaidmuo, kokią galę ji išlaiko, turiu galvoje šį kartą Lenkiją, e, vykdant užsienio politiką. Kokius santykius jūs palaikote su ponia Ashton? Ar Jūs esate patenkinti jūsų užimamu vaidmeniu ir ar jūs manote, kad tai leidžia gerai uh, vykdyti užsienio politiką, turiu galvoje naują įgaliojimų paskirstimą. Antras klausimas. Visi skirsniai uh, dėrybose su Turkija dabar jau uh, baigti. Nebėra atvirų skirsnių. Ar jūs galėtumėte mums ką nors papasakoti kad geriau suprastume, jog ES nepadarė jokių nuolaidų Turkijai, lyginant su kitomis valstybėmis kandidatėmis nagrinėjimamis šiuo metu. Ačiū, turiu ponas Didžiordžių. E un minutę e mezzo, per favore. Toliau ponas Brokas. Samal. Na, panė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Aš e, pritariu už užsienio reikalų ministro įsivaizdavimui. Uh, kad mes turėtume daugiau galimybių skatinti demokratiją tose valstybėse, kurios yra valdomos e, diktatorių. Mes turime pinigų, tačiau mes juos tinkame, taikome netinkamai, mes neišnaudojame visų galimybių. E, būtent dėl to, kad yra e, biurokratinės kliūtis sudaromos komisijoje. Tai yra tikra katastrofa, mes negalime vykdyti savo užsienio politikos tinkamai. Ir Ir e, dabar, kai mes norime imtis priemonių, pasigirsta įvairių nuomonių, kad čia mes pažeidžiame tą ir aną ir teisinius ir kitokius e, e, teisės aktus. Todėl mes turime ieškoti bendro sprendimo. Ir mes norime priimti vis dėlto tos sprendimus, bet komisijos atstovai trukdo mums kaišė pagalius į ratus savo teisininkų abejonėmis. Aš manau, kad mes e, turime aiškiai pareikšti, kad e, mes vieną milijardą eurų e, skyrėme žmogaus teisų apsaugai ir mes galėtume panaudoti tas lėšas lankstesnė priemonė, negu taikant įvairias biurokratinės komisijos procedūras. E, mano frakcijos nuomonė, bent jau galėtume pasitarti su taryba dėl tokių e, fondų ir bent jau e, tą supratau iš ponios Brandner pasisakymo, kad man yra pritarima. Labai ačiū, ponas Paleckis, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Gerbams ministrė, jūs kalbėjote apie Baltarusiją ir sutinku, kad e, būtent ir sankcijų, ir kartu įtraukimo e, palaikymo pilietinės visuomenės taktai yra, yra teisinga, bet kaip su vizų palengvinimu Baltarusijai. E, kiek žinau, jau buvo žengta konkrečių žingsnių ta linkme, o vizų palengvinimas kaip tik suteiktų daugiau galimybių bendrauti su Baltarusijos žmonėmis, bet niekaip tas reikalas nepajuda. Ačiū. Grazie, honorevole Paleckis. Honor... Dėkoju gerbiamajam Paleckiui. Ponas Prėda, pusantros minutės, prašom. O două întrebări pentru cele... Ačiū, panė pirmininkė. Norėčiau užduoti du klausimus. Būtent jums, kaip užsienio reikalų ministrui. Aš norėčiau jūsų kaip pirmininkančio šalies atstovo paklausti dėl Islandijos. Buvo suorganizuota, tiksliau bus organizuota tarp vyriausybinė konferencija, kuri vyks gruodžio 12 dieną. Ir kaip jūs manote, kiek dėrybų skyrių bus užbaigti jau tuo metu? Kitas, kitas dalykas, tai yra Patniestrė. Prieš kelis mėnesius pasigirdo balsų ir buvo sakoma, kad šitoje srityje jau pasiekta atitinkama pažanga. Tačiau aš nematau tokios pažangos, ar, ar e, tose dokumentuose atspindi per daug optimistinį nuomonę, kaip Jūs vertinate šią situaciją. E, pone Ryzė, Jums pusantros minutės. Aš atsakysiu e, Jūsų gimtąją kalbą. Aš norėsiu, e, norėčiau paklausti apie Gruziją. Praėjusią savaitę mes priėmėme pranešimą, kuris buvo pakankamai griežtai suformuluotas, nes e, e, iš esmės ten buvo reikalaujama imtis griežtesnių priemonių toje srityje, nes Kalnų Karabachas ir kaip Paniestrė yra tie išalėjai konfliktai, kuriuos reikia spręsti nes e, mes e, tas Europoje vykstančias problemas e, turime spręsti laikydami Europos priemonės ir Europoje. Ar jūs manote kartu su pane Ešton, kad yra tam tikrų būdų, kaip galėtume pasiekti pažangos ir kaip mes galime iššaldyti tos iššaldytos konfliktus? Ačiū. Dabar baigiant šios klausimus mes suteiksim žodį ponui Boskutui. Ačiū, ponė pirmininkė, norėčiau užduoti kelis klausimus. Pirmiausia, klausimas apie Afganistaną ir dėl išorės veiksmų tarnybos. Ar jūs žinote, kad Europos parlamento tarnyba pasatė, sukūrė filmą apie afganų moteris kalėjimuose. Ir šitas filmas buvo cenzuruotas pačių Europos parlamento tarnybų. Kai kurie faktai nebuvo pateikti visuomenė susipažinti. Buvo pasakyta, kad to, tokios valstybės turi būti įtrauktos į ES energetikos politiką. Žinoma, tam pritariu. Čia aš kalbu apie Turkiją. E, tačiau e, Turkija turi būti atliktos ir kai kurios teisėkuros, teisėkuros ir teisės rytyje vykstančios e, reformos. Nes jeigu šiuose srityse nebus nieko nuveikta ta, Turkijoje, tai a, e, nebus ne, paš, pasiekta pažangos ir kitose srityse. Aš manau, kad mes turėtume spausti a, e, Turkiją. Ir kitas dalykas tai yra, a, e, kaip jūs vertinate situaciją Bosnijoje ir Hercegovinoje. Labai svarbu, kad ši valstybė taip pat bendradarbiautų su mumis, kad nebūtų per daug nutolusi ši valstybė nuo kitų vakarų Balkanų šalių ir, ir ir eitų tuo pačiu keliu kaip ir kitos Balkanų šalis. Ačiū ponia Paskurt, ponia ministrė, jums suteikiu žodį. Taigi, iki pat galo 15 minučių jums teikiu. I'd like to thank Mr. Kukan for... Noriu padėkoti ponui Kukanui už e, malonius atsiliepimus apie Lenkijos pirmininkavimą. E, Kita mėnesį, jeigu Serbijai bus suteiktas valstybės kandidatės statusas, o Jotkalnyjei e, bus suteikta galimybė pradėti dėrybas, tai e, vertinsime kaip labai gerą rezultatą. Dėl Makedonijos jūs klausėte, kada Graikija panaikins savo veto tos valstybės e, e, dėryboms. Aš manau, kad jūs e, pervertinate mano įtakingumą. Aš nežinau. Pone Svoboda, klausėte apie santykius su Rusija. <clears throat> Visiškai sutinku. Partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis numeris 2 turėtų būti visų santykių pagrindas. Aš tai labai aiškiai pasakiau, nes dabar iškilo pavojus, e, mes padedame apie partnerystę modernizacijos labui, tai yra e, tik tai gražų žodžiai. Turbūt abi pusės skirtingai supranta, kas yra modernizavimas. Mes turėjome galvoje e, visuomenės institucijų santykių su e, vyriau, tarp vyriausybės ir piliečių modernizavimą, o kai kurie žmonės Rusijoje modernizavimą supranta labai tradiciškai, kaip technologijų per, perkelimą ir modernizavimą. Pirmiausia, jie galvoja apie karinės technologijos modernizavimą. Tai yra per daug siauras mąstymas. Mums reikia brandžių santykių su Rusija, pagristų aiškiomis sąlygomis. Be to, tie santykiai turi būti pagristi e, Europos e, saugumo siekių santykiuose su Rusija ir e, kariniu ir energetiniu požiūriu. Kaip žinote, kai kurios e, Rusijos kaiminės, ypač mažos valstybės, vis dar turi istoriškai pagristų susirūpinimu. Ir todėl e, mes e, laiške kartu su ponu Vestavela skirtu poniai Ashton pabrėžėme, kad e, suartėjimas su Rusija priklauso nuo to, ar Rusija nevykdys provokacinės gynybos politikos. Ir įvairiausi pareiškimai apie hipotetinius uh, balistinių raketų dislokavimus e, būtų jokių būdų nepriimtini. Tai nėra konstruktyvus kalbėjimas. Dėl Kipro nekalbėsiu optimistiškai. Galiu pasakyti, kad bus e, gerai, jeigu per artimiausius keletą savaičių reikalai nepasidarys dar blogesni. Pone Teno, kai jūs puikiai žinote, kad e, yra išreikštas tam tikras susirūpinimas e, dėl mūsų santykių su Turkija Kipro pirmininkavimo metu. O Kipro pirmininkavimas turi turėti e, pat, tokį pat autoritetą kaip ir kitų valstybių. Dėl Sirijos įstojimo į PPO. Norėčiau, kad tai būtų, bet labai abejoju, kad taip atsitiks. Nemanau, kad Rusija yra e, pasiryžusi daryti nuolaidas tam tikrose srityse. E, prekyba e, savaime yra tarsi kardas turintis dviejopus ašmenis Mes nemanom, kad Rusija pakeis savo poziciją, nesgi Arabų lyga e, pakoregavo savo poziciją ir spaudimas Sirijos administracijai tik didėja. Norėčiau kalbėti pozityviau, bet dėje negaliu. Dėl Bosnijos. Galiu pasakyti, kad Lenkija daro viską, ką gali. Netgi turime savo kariuomenės kontingentą Bosnijoje. Jis išliko, kai stambesnės valstybės pasitraukė. Lenkija turi savo policijos kontingentą Kosove, o KFOR rėmose yra mūsų kariuomenės padaliniai ten dislokuoti. E, Lenkija elgesi taip, kaip žada. Jeigu kiti elgtųsi taip pat kaip mes, Balkanų padėtis būtų stabilesnė. Mes darome viską, ką galime, norėdami sustiprinti Bosnijos valstybiškumą. Ir būtent tokioje dvasioje Lenkija rėmėsi, rėmė Bosniją. E, Jungtinių tautų, tautų e, taryboje kur ji buvo iškelta kaip kandidatė. Aš manau, kad tai yra labai puikus pavyzdys, rodantis mūsų draugiškumą Bosnijai. Ponas Hadidžiodžių klausė apie santykius e, tarp rotuojančių pirmininkaujančių valstybių ir e, ypatingosios įgaliotinės. Jau anksčiau sakiau, kad esu turbūt sukūręs precedentą. Kai aš paremiau ypatingai įgaliotinę labai svarbioje srityje, svarbioje misijoje Pakistane ir Afganistane. Manau, kad Labai svarbu taip dirbti. Aš taip pat esu pirmininkavęs ES susitikimuose su Uzbekistanu ir keletu kitų valstybių. Tačiau dabar ES funkcionavimo sutartis e, paliko e, tarybos įtaką kitose tarybos e, struktūrose, bet e, užsienio reikalų srityje mūsų galios šiek tiek susiaurėjo. E, Turime įvertinti reformą ir jos pasiekimus šiai dienai. Ir turbūt galite tikėtis, kad per artimiausias keletą dienų valsty, dar viena valstybių grupė nusiūs laišką vyriausiai įgaliotiniai būtent tą temą. Keletas jūsų klausė apie Turkiją. Neturiu nei gerų, nei blogų naujienų. E, viskas yra susijęs su konsensusu, kurio kol kas nepasiekta. Jeigu teisingai supratau poną Broką, tai aš galiu jam pritarti, kad privalome apibriežti e, žmogaus teisų biudžeto panaudojimą tiksliau ir demokratijos skatinimo biudžeto panaudojimą. Europos gynybos politikoje nėra jokių būdų e, tikimasi pritraukti tiek biudžeto, kiek jūs čia kalbėjote. Bet aš manau, kad galėtume pademonstruoti čia gerą pavyzdį, kaip e, galima greitai reaguoti ir tai būtų labai geras e, pavyzdys ir kitoms institucijoms. Ponas Paleckis klausė apie vizų e, liberalizavimą Baltarusijai. Aš sutinku su jūsų klausimu iš esmės. Mes neturėtume bausti Baltarusijos žmonių už tai, ką daro valdžia Baltarusijoje. Tačiau vizų politika yra suverenių valstybių kompetencijos dalis. Todėl mes negalime nieko padaryti, kol su tuo nesutinka valdžia. Geriausiai tai demonstruoja tas faktas, kad, pažiūrėjau, mes esame pasirašę ir ratifikavę susitarimą dėl pasienio priekybos tarp Lenkijos ir Baltarusijos. Tas susitarimas atitinka ES reglamentus, Lenkijos pusė jį visapusiškai ratifikavo ir faktiškai Baltarusija taip pat jį ratifikavo. Tačiau prezidentas e, Lukašenka vos tik jį ratifikavus nustūmė tą dokumentą į stalčių ir ką gali padaryti? Nieko. Aš padariau viską, ką galėjau. Pirmiausia, aš e, sumažinau kainą ir e, panaikinau mokesčius uh, už Lenkijos vizas Baltarusijos piliečiams. Ir 400 procentų išaugo prašymų skaičius gauti Lenkijos vizas. Tačiau dėl Šengeno vizų mes turime užmėgsti dialogą su Baltarusijos administracija. Ir, kiek aš suprantu, komisijos pasiūlymams E, jokios reakcijos e, Baltarusija nedavė. Todėl turėtume būti konstruktyvesni ir suprasti, kad Baltarusija išlieka sudėtinga partnerė. Dėl Islandijos pradėjome penkis dėrybų skirsnius nagrinėti ir įsivaizduojame, kad tris jų galėsim užbaigti vos ne iš karto. Dėl Padnestrės buvo patiktas labai geras klausimas. Tai yra vienas iš tų užšaldytų konfliktų, kurį būtų galima sureguliuoti. Netaip jau sunku čia matyti išeitį. Moldova yra labai dinamiška valstybė, stengiasi jie įgyvendinti reformas palankes Europai ir aš manau, kad už tai reikėtų jai atsilyginti. Tačiau turėtume laikytis savo politikos ir Meseburgo iniciatyvą reikėtų įgyvendinti. Rusija su panu Smirnovu turėtų labai tvirtai ir rimtai vertinti Padnestrės problemą. Manau, kad e, šis regionas yra tam tikras išbandymas Rusijai, e, pademonstruojant jos geranoriškumą ir sugebėjimą išspręsti ten susidariusias problemas. Manau, kad e, strateginį dialogą tarp ponios Ešton ir pono Lavrovo reikėtų stiprinti, siekiant aiškių, su sąlyga, kad bus pasiekta aiškių rezultatų. Nereikia pradėti atviro dialogo kuris e, niekad nebūtų užbaigtas. Dialogas turi duoti konkrečių rezultatų. Ir nors Padnestrės regionas yra labai nedidelis, jis e, turi e, žalingą įtaką, destabilizuojant ir Moldovą, ir Ukrainą. Todėl reikia Rusijos paramos ir turime nuolat kartuoti Rusijos administracijai bei Ukrainos administracijai E, bei atsiskyrusių regionų administracijai, kad mes su status quo nesitaiksysime. Pone Lysek, sveikinu Jūs parengus tokį pranešimą. Būtų gerai, jeigu aš galėčiau optimistiškiau vertinti tokius užšaldytus konfliktus, bet Jūs turbūt suprantate, ką aš turėjau galvoje, kai sakiau, kad su dabartiniais Rusijos ir Gruzijos vadovais Mm, sunku e, išlikti optimistu. Mes nekalbam apie valstybių santykius. Mano nuomonė, čia yra asmeninis konfliktas. O mes, kaip ES, turime daryti viską, ką galime. Ir aš galiu didžiuotis tuo, kad ES stebėjimo misija e, yra e, vadovaujama Lenkijos generolo. Afganistanas yra man, e, nu, asmeniškai labai šal, svarbi šalis. Dar prieš 25 metus aš ten lankiausi, tada parašiau savo pirmąją knygą apie Afganistaną. Galiu pasakyti, kad e, čia mes e, patenkame į dilemą. Moterų padėtis Afganistane be bejonės yra prieštaringa mūsų, priešinga mūsų standartams be bejonės. Bet aš abejoju, ar kada nors Afganistano istorijoje ta padėtis buvo geresnė, ypač kai kalbame apie tą režimą, iš kurio mes Afganistaną išlaisvidome, turiu galvoje Talibaną. Tiesą sakant, e, kalbant apie Afganistaną, egzistuoja dvi filosofinės tendencijos. Aš e, pateiksiu tam tikrus e, prieštaravimus jums. Mes e, norime gerbti mažumų nuomonės ir afganistaniečių nuomonės, pažiūrėjau, šitų. Bet antras dalykas, mes norime ir tam tikrų absoliučių žmogaus teisių ir e, moterų teisų standartų stiprinimo. Bet ką daryti, kai patys afganistaniečiai ir ypač kai kurios e, afganistaniečių mažumos Mm, reikalauja teisių ir teisų apribojimų, kurie mums atrodo labai keisti. Tai yra labai svarbus e, principinis klausimas. Afganistanas pasiekė milžinišką pažangą. Turbūt e, visi e, žmonės, kurie stebi tą šalį, kaip aš, kad pavyzdžiui 25 metus, tai aiškiai supranta. Prieš 25 metus metai Afganistane truko uh, e, kitokį dienų skaičių negu čia. Uh, gyvenimo lygis labai smarkiai skiriasi. Mes turime pripažinti, kad pasiekta nepaprastai didelė pažanga. Ir taip pat galėčiau Jūs patikinti, kad e, moterų padėties Afganistane e, klausimas įtin rūpi poniai Ešton. Aš esu pats matęs nekartą, kaip ji imasi veiksmų tuo klausimu. Eh, Ačiū, ministra. Sustikimas buvo tikrai labai naudingas. Puikiai pasikeitėme nuomonėmis ir manau, kad tokią praktiką tęsime per ateinančius keletą mėnesių. Jūs turbūt supratote, kaip mes esame suinteresuoti bendrauti su jumis ir keistis nuomonėmis ir prisidėti prie jūsų sudėtingo darbo. Dar kartą jums dėkoju už apsilankymą ir tikiuosi, kad pamatysime jūs jau netrukus. Norėčiau tik priminti, kad 11.30 vyks Sakarovo premijos tinklo renginys, kuriame dalyvaus ankstesniųjų metų Sakarovo premijos laureatai ir šiam renginiui pirmininkaus parlamento pirmininkas Jerzy Buzek, o šį vakarą yra numatytas baigiamasis vakaras. Kitas posėdis vyks lapkričio 29 dieną, 2 valandą. Ačiū.